tas kalbas. Turiu pateikti pareiškimą prieš baigiant šią vakaro sesiją. O pranešimas yra GUE frakcijos. Jie pateikė prašymą, kad Jaromiras Količiakas būtų paskirtas pramonės, mokslinio tyrimų ir energijos komiteto narys ir delegacijos parlamentiniam bendradarbiavimui su Ukraina nariu. Ar kas nors turi pastabų šiuo klausimu? Jeigu ne, tai šis paskirimas yra patvirtintas. Kitas posėdis